Now we are in uh, open session of this uh, committee meeting. Our... Prasideda viešoji mūsų posėdžio dalis ir pagal darbo atvarkę svarstome 11 klausimą. Susitarimas kuriam reikia teikti pritarimą. Ir e, susitarimui tarp Europos bendrijos ir San Marino Respublikos, kad būtų pakoreguotas, e, pakoreguotas šis susitarimas dėl e, Kroatijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą. Tokia prievolė yra numatyta. Aš pats esu pranešėjęs šiuo klausimu ir neturiu jokių prieštaravimų. E, siūlau pritarti šiam susitarimui, nes tokį, sus, tokį dokumentą reikia patvirtinti kiekvienu atveju, kai stoja nauja šalis ir reikia mm, koreguoti susitarimus su trečiosiamis šalimis, nes Kroatija prisijungia prie muitų sąjungos taip pat. Todėl reikia atitinkamai koreguoti santykius su trečiosiomis šalimis. So I'll give uh, uh, Suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams, ar kas nors nori ką nors pasakyti dėl susitarimo turinio. Europos išorės e, santykių tarnyba. Jūs e, ruošiate šį pranešimą, šį dokumentą. Ar turite kokių nors pastabų? Ne, neturime pastabų. Tai reiškia, kad jūs pritarėte. Taip mes pasižymime. Toliau 12 darbo atvarkės punktas. ES ir Vietnamo laisvosios priekybos susitarimo dabartinė padėtis. svarstome pakeitimus mm, pateiktus šios rezoliucijos projektui. Pateikti 59 pakeitimai ir mūsų pranešėjas susitarimo su Vietnamo klausimu yra e, ponas Jan Zahradil. Noriu suteikti žodį jam pakomentuoti Pone pirmininkė, kalbėsiu trumpai ir noriu pakartoti, kad e, svarstome rezoliucijos projektą dėl ES ir Vietnamo laisvosios priekybos susitarimo e, padėties. Praėjo jau šeši dėrybų raundai dėl šio susitarimo. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad komisija patvirtino savo ketinimą padaryti pareiškimą dėl šių dėrybų pažangos kovo mėnesio plenarinėje sesijoje ir todėl mūsų komitetas taip pat turi galimybę e, išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Dar vienas svarbus dalykas. E, Europos parlamentas privalo e, išreikšti savo nuomonę dėl laisvos prekybos susitarimo, pritarti jam arba ne, ir todėl mūsų nuomonė yra labai svarbi. Kaip jūs ir sakėte, pateikti iš viso 59 pakeitimai. Juos pateikė parlamento nariai, šešėliniai pranešėjai bei kiti kolegos. Noriu visiems jiems padėkoti už jų indėlį, už konstruktyvę darbo dvasę. Mes susidėlėjome dėl dešimties kompromisinių pakeitimų, taip pat šešių pakeitimų žodžių ir jų tekstus gal, rasite balsavimo sąraše, kuris šiuo metu yra dalinamas. Ir norėčiau padėkoti visiems dalyviams, visiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą už labai pozityvų nusiteikimą ir noriu paprašyti visų paremti balsuojant šį, šią rezoliuciją, kad galėtumėme patvirtinti galutinę, galutinį jos tekstą kovo mėnesio plenarnėje sesijoje. Ačiū. Here, um, let's listen to the, uh... Ačiū. Išklausykime šešėlinių pranešėjų arba kitų komiteto narių Bernd Langė socialdemokratų šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už darybas dėl kompromisinių pakeitimų. Ačiū ir už tai, kad buvo atsižvelgta į tai, kas mums labiausiai rūpėjo. Pavyzdžiui, į nelegalę e, nelegalų žu, e, žvėrių žudimą ir e, produktų gamybą iš jų. Taigi, manau, kad tikrai e, pranešimo tekstas yra geras. Tikiuosi, kad jį pavyks patvirtinti, tik tenka apgailestauti, kad ne visos frakcijos pritarė pasiektiems kompromisams. Na, bet ko gero, tai uh, yra dėl to, kad e, artėja rinkimai į Europos parlamentą. Ačiū. Ačiū. Daugiau niekas nenori nieko pasakyti, tuomet e, suteiksime žodį komisijos atstovams. Apparently commission entered into vacation on this... Uh, Atrodo, kad komisija, komisijos atstovai neturi jokių komentarų. Tuomet žodis vėl pranešėjui. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe ir noriu pakartoti, kad labai tikiuosi, kaip ir ponas Langė, jog šiam rezoliucijos projektui bus išreikštas didelis pritarimas balsuojant komitete. Ačiū, sako pirmininkas. Taigi tikimės, kad šis, dėl šio rezoliucijos projekto plane, plenarinėme posėdėje balsuosime kovo mėnesį. Dabar e, pertrauka iki 10 valandos, kuomet prasidės balsavimas. Do you want to talk to Daniel Vazan on this issue of this uh, ruling of the Court of this implementing act? Mm -hmm. Or wait until Tatiana is doing the research? Let's wait for the Tatiana. Okay. Um,

Cristiana, benvenuta. Grazie. Ah, Christine. Okay. Good morning. Ciao. Colleagues, welcome again. Good morning. Kolegos, dar kartą e, labas rytas. Atėjo laikas balsuoti. Ar esate pasiruošę? item to be voted. Pirmasis klausimas, dėl kurio balsuosime. Tryliktasis e, klausimas - makroekonominė pagalba Tuniso Respublikai. Pradėkime e, nuo šešto pakeitimo, kas už. Prieš susilaikė priimtas. Septintasis už. Prieš susilaikė atmestas. Aštuntasis už. Prieš susilaikė atmestas Pasitikrinsime. Balsuokime. And the vote is closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, antra dalis už, prieš susilaikė atmesta, Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas. Primta, tre, penktasis pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Baigėme. Atsiprašau, <laughs> pradėjome balsuoti. It is open now. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta 23 prieš. Balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Vėl vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigiame. 21 už 2 prieš. Niekas nesilaikė. Reikia mums baigti šį klausimą nagrinėti iki kadencijos pabaigos, taigi siūlome pradėti oficialius trilogus su taryba dėl šio klausimo e, pranešėjo įgaliojimai yra patvirtinti, taip pat yra darybininkų komanda, aš esu pirmininkas tos komandos E, kaip pranešės paskui šešėliniai, Marija Arsenės, Levijo, Keller, <clears throat> ponas Murphy. Ar kas nors prieštarauja? Tai reikia balsuoti elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 21 už, 1 prieš 2 susilaikė, priimta. Kitas klausimas. Keturioliktasis klausimas. Tai yra e, sutikimo procedūra. Mūsų pranešėjas yra Julių Winkler. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 25 už, vienas prieš niekas nesusilaikė. Sveikinu Juliu Winkler. Tai yra e, pritarimas protokolui. Ne, vis tik tai reglamentas yra dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo tarp ES ir Serbijos Respublikos. Dabar penkioliktasis klausimas, e, rezoliucijos projektas e, dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos e, sustarimo dėrybų. Dabartinės praeities Jan Zahradil Inta vardu rengė pranešimą, yra pakeitimų pateikta nemažai, bet pranešėjai pavyko juos suderinti, parengti kompromisinius pakeitimus ir dabar balsuokime. Pirmasis pakeitimas už, prieš, silaikė atmestas. Žodinis pakeitimas dėl B konstatuojamosios dalies. Ar kas nors prieštarauja, kad būtų jis pateiktas? Ne. Jūs galite supažinti su jo turiniu, taigi nereikia jau e, kartotis. Balsuokime Pranešėjo pakeitimas žodis už prieš susilaikė priimta, antrasis pakeitimas už atkrenta. Vis tik tai. E, antras žodinis pakeitimas, e, konstatuojamoji dalis DA.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 yra darbo tvarkos taisyklės, e, turi visi žinoti taisyklės, ypač Europos parlamento nariai. Balsavome dėl to e, per plenarinę sesiją. Tai jūsų prieštaravimas nepriimamas, kadangi per mažai vieno balso. Kas už antrąjį žodinį pakeitimą? Prieš sulaikė priimtas. Pasitikrinsime. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 15 už 13 prieš. Niekas nesusilaikė. Ketvirtasis. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštasis dalimis. Penktasis. Penktasis, atsiprašau kas už, prieš, sulaikė priimtas. Šeštasis, dvi dalys, pirmoji, už, prieš, sulaikė priimtas, antroji dalis už, prieš, sulaikė atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Kompromisas numeris vienas, kas už, prieš susilaikė primtas. Dešimtasis pakeitimas į konstatuojamoji dalis, kas už, prieš sulaikė primtas. Gerai pasitikrinsime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Jo konstatuojami dalis, žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja? Ne? Balsuokime tuo met, kas už, prieš, sulaikė, priimtas. Tryliktasis už, prieš, sulaikė, atmestas. Dvyliktasis už, prieš, sulaikė, priimtas. 14 už, prieš, susilaikė atmestas, 15 už, prieš, susilaikė atmestas, antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas, 17 už, prieš, susilaikė atmestas, 18 už, prieš, susilaikė atmestas. 19 už, prieš, susilaikė atmestas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 23 už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 26 už, prieš, susilaikė atmestas. 27 už, prieš, susilaikė priimtas. Pasitikrinsime gerai. 27 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Penktasis kompromisas, kas už prieš susilaikė primtas. Trisdešimt antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimtas. Šeštasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 34 suderinamas. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. E, žodinis pakeitimas ketvirt, numeris 4, niekas neprieštarauja, balsuojame. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 37 už prieš sulaikę priimtas. Septintasis kompromisinis, tas už prieš susilaikė priimtas. Keturiasdešimt ketvirtasis, trys dalys. Pirmoji už, prieš susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis už, prieš susilaikė atkrenta bet ir būtų atmesta būsi, sako pirmininkas. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Devintasis už prieš susilaikė priimtas. Penktasis žodinis pakeitimas, niekas neprieštarauja. Kas už prieš susilaikė priimtas. 51. 49. Pirmininkas nesutinka. Man sako, kad reikia balsuoti. 49. Kas už? Prieš? Susilaikė? Aš sakiau, kad mes jau apie, padengėme tą pakeitimą, bet sekretoriatas sako, reikia balsuoti. Man regis, aš teisus. Tikrai jis padengtas yra žodžių pakeitimu. 51 dalimis. 50 sakoma. Taip, taip, 50. 50. Kas už prieš? Susilaikė. Neaišku, atrodo, kad atmestas, bet balsuokime dėl viso pikto. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 51 dalimis, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė atmesta, antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštasis žodinis pakeitimas niekas neprieštarauja, balsuojam, kas už, prieš susilaikę priimtas. 56. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkiasdešimt septintasis. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 58 dalimis, net penkios dalys, atkrenta. Bet balsuokime dėl 58 e, pirmosios dalies. Vis tik tai neatkrenta viskas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis. Antroji atkrenta, trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtoji dalis už prieš susilaikė atmesta. 59 už prieš susilaikė atmesta rezoliucijos pasiūlymo projektą su pakeitimais. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 20, didelio balsų daugumą, 15 už. 16 dabar punktas. tvirtinimas trišalių dėrybų su taryba ir komisija dėl teisės taikyti e, taisyklės prekybos. Mūsų pranešėjas Nikolo Rinaldi. Darybos buvo pagrystos galiojimais, bet reikėjo kompromisų prisimti, dabar reikia mums jūsų patvirtinimo. Pasakysiu, kad ir aš buvau Tose dėrybose mūsų pranešėjas ir mūsų delegacija labai gerai pasirodė. Balsuokime. Rekomenduoju pritarti. Balsavimas baigtas. 28 už vienbalsiai. Puiku, Nikola Rinaldi, tai labai svarbus klausimas. Kad ES gautų svorio Septynioliktasis klausimas. Vėlgi, trišalių e, dėrybų kompromiso patvirtinimas. E, Polas Murphy mūsų pranešės buvo šio klausimo ir klausimas yra dėl reglamento pakeitimo susijusio su ryžių importo iš Bangladešo, Bangladešo kilmės ryžių importo. Pasiektas kompromisas, pasiek, pritarkime jam, rekomenduoju jums balsuoti teigiamai. Balsuojame. Baigiame. 27 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė, sveikinu Paulą Murphy. Ir aš taip pat dalyvau tos, tose darybose. 17 A klausimas. Kaip žinia, per plenarinę sesiją balsavome dėl pakeitimų, dėl komisijos iniciatyvos pakeitimų, dėl E, apsaugos nuo dempingo. Ir dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo reikia pritarti mums tarybos e, pozicijai ir e, taip pat patvirtinti dėrybininkų komandą, kuriai atstovaus jūsų pirmininkas, taip pat pranešės Kristofer e, Fielner, Kazolino, e, Desernest, Deižado, Šolc, Meteo Salvini. Balsuokime. Samas pradedamas. Baigėme. 25 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Taigi pradėsime dėrybas, taip kad susitarime. Balsavimas baigtas. Dėkuoju. For your presence. The next item is Shall I ask the people who are leaving to do it? Um... Norėčiau paprašyti tų, kurie išėdinėja iš salės, taip pat daryti kiek įmanoma greičiau.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 Well, next, next item will be an exchange of views. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas, tai yra diskusija apie dėrybas tarp ES ir Japonijos dėl priekybos ir investicijų susitarimo. Kaip žinia, dėrybos prasidėjo praėjusiais metais. Remiantis Lisabono sutartimi, mes esame pateikę pranešimą šiuo klausimu. Yra sukurta nuolatinė stebėsenos grupė Japonijos klausimais, jai vadovauja ponas Kazak. Ir aš norėčiau paprašyti susijusių pusių atstovus pasisakyti. Visų pirma, tai yra ponas Berlond iš automobilio asociacijos, jis yra nuolatinis mūsų svečias ir taip pat yra ponia Marija Savelio iš farmacininkų asociacijos. Kurgi mūsų svečiai? Štai. Tiesiai priešais mane. Tai norėčiau suteikti žodį ponui Pešelan. Žodis jums 10 minučių, prašom. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Aš norėčiau padėkoti, kad suteikėte galimybę ACEA e išsakyti savo poziciją dėl dėrybų su Japonija. Kaip žinia, mūsų dėrybininkas Japonijoje e, atvyko kartu su manimi ir jisai e, norėtų papasakoti, kaip viskas vyksta Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Aš, aš esu Anthony Millington, esu ACE atstovas Japonijoje ir tikrai labai džiaugiuosi, kad dabar galiu atvykti pas Jūs ir informuoti komiteto narius apie e, pažangą darantis dėl FTA su Japonija, ypatinga dėmesį skiriant automobilių sektoriui. E, Ko gero, komiteto nariai kuo puikiausiai žino, kad darybos jau trunka 12 mėnesių ir šių metų balandžio mėnesį turėtų būti peržiūrėta pasiekta pažanga turėtų būti vertinta Japonijos padaryta pažanga per 12 mėnesių. Vertinsime, kaip Japonija įgyventina savo e, įsipareigojimus prisimtus dar prieš darybų pradžią. Taigi, Šiandien ryte aš kalbėsiu apie tai, kaip, kokią pažangą pasiekė Japonija gyvendindama prisimtus įsipareigojimus. Komiteto nariams dar norėčiau pasakyti, kad e, mūsų pagrindinis tikslas pašalinti NTB automobilių sektoriuje yra ir kitų NTB, kurie nepatenka į prisimtus įsipareigojimus. Ir valstybės narės čia irgi turėtų primti sprendimus dėl tų netarifinių kliūčių NTB. Iš esmės vertinsime šešias rytis. Pirmoji rytis tai yra harmonizacija tarp ES ir Japonijos. Kaip yra harmonizuojami automobilių saugos ir kiti reglamentai, remiantis tarptautiniais ES susitarimais, kurie buvo pasiekti Ženevoje tai yra tikrai svarbu, nes turėtų būti žengtas pirmas e, žingsnis dėrybose, o būtent užtikrinti, kad e, kiekvienas automobilis, kuris buvo sertifikuotas Europoje pagal jungtinių tautų sertifikatus, būtų primtas e, Japonijoje ir kad jo nereikėtų dar kartą sertifikuoti. Kitas rytis, kuri patenka į mūsų darbų sritį Tai yra labai lengvi automobiliai, vadinamieji K-Cars. Jie yra gaminami Japonijoje, jų varikliukai yra nedideli, negalingi. Jeigu automobilis atrodo kaip, kaip automobilis, jeigu jis važiuoja kaip automobilis, Ir jeigu jis skleidžia triukšmą kaip automobilis, tai ir yra automobilis ir jis turėtų būti traktuojamas lygiai taip pat kaip kiti importuoti kompaktiniai automobiliai. Kitas sritis, kurioje dirbame, yra generinės išimtis oro pagalvėms, generiniams oro pagalvėms ir kompresuotoms kitoms oro pagalvėms kurios naudojamos kitais tikslais. E, oro pagalbės yra svarbus, nor, svarbios norint užtikrinti automobilių saugą. Ir dar beje yra vienas rytis, kuris susijusi su harmonizacija. Tai yra emisijų testavimas. Dar vienas rytis yra aukšto uh, slėgio dujų e, e, rezervuarai. Ir absorbančios priemonės, smūgį sušvelninančios priemonės. Taigi labai svarbu, kad e, prasidėtų ir penktas dėrybinis etapas prieš peržiūrą. Na, kol kas negalime sakyti, kad visose srityse yra pasiekta ten, patenkinama pažanga. Mes esame labiausiai patenkinti pažanga dėl oro pagalvių. Iš tikrųjų buvo pasiekt, pasiektas sustarimas dėl generinės išimties. Taip pat buvo pasiekta pažanga, nes Japonija patvirtino daug jungtinių tautų reglamentų. Vis dėlto dar yra 11 sričių automobilių sertifikavimo srityje, kur e, Japonija nepriema e, jungtinių tautų e, taisyklėmis paremtų europinių sertifikatų. Laimiai per pastaruosius 12 mėnesių Japonija tikrai stengiasi patvirtinti ir likusias e, jungtinių tautų taisyklės. Dėl dviejų taisyklių šiuo metu dar vyksta e, testavimai ir tikėkime, kad ir čia bus pasiekta pažanga. Pati svarbiausia išimtis yra susijusi su trimis reglamentais, kur, dėl kurių Japonija pateikė pasiūlymų Ženevoje. Japonija siekia pakeisti dabartinius e, reglamentus tam, kad jie atitiktų Japonijos nacionalinius reikalavimus. Jungtinių tautų e, reglamentai turėtų būti tvirtinami atsižvelgus į techninę pažangą, bet mes nemanome, kad jungtinių tautų reglamentai uh, turėtų būti parengti taip, kad jie atitiktų Japonijos nacionalinius reikalavimus, e, nebent būtų įrodyta, kad e, tai iš tikrųjų užtikrintų didesnį saugumą. Na, o tuo tarpu Japonijos pateikti įrodymai Ženevoje kol kas nėra pakankami tam, kad būtų galima įtikinti kitas dėrybinės šalis, ne vien tik tais Europos Sąjunga, bet ir, pavyzdžiui, Rusija, Pietų Afrika, kad Japonijos pasiūlymai uh, E, pakeisti tos reglamentus yra tinkami. Taigi šis klausimas dar neišspręstas, vyksta techninės diskusijos Ženevoje. Dabar dėl vadinamųjų kei automobilių. Čia buvo jau pasiekta pažanga, nes Japonijos vyriausybė paskelbė, kad jeigu patvirtins Japonijos parlamentas, nuo šių metų balandžio pirmos dienos įsigalios kai kurie uh, E, pasikeitimai dėl e, automobilių apmokestinimo Japonijoje ir dėl to bus užkamšytos spragos kei automobilių ir kitų kompaktinių automobilių apmokestinimo srityje. Mes tuo džiaugiamės, tai yra sveikintinas pirmas žingsnis. Vis dėlto manome, kad dar liko naiti e, ilgą kelią, kol bus užkamšytos visos spragos ir kol uh, E, Europos, Europoje pagaminti kompaktiniai automobiliukai galės konkuruoti su japoniškais panašiais automobiliais. Apie 40 procentų e, augančios automobilių rinkos Japonijoje sudaro tie vadinamieji kei automobiliai, O e, Japonija savo automobilių rinką labai saugo nuo konkurentų iš užsienio. Nes, pavyzdžiui, e, Europ... niekas ir taip pat ir ES negamina tokių automobilių, kurie atitinka K automobilių e, standartų. Taigi tikrai labai sunku gauti prieigą prie šio Japonijos automobilių rinkos segmento. Taigi, pirmininkė, tikrai dar daug ką reikia padaryti, bet mus labai drąsina tai, kad jau buvo pasiekta šiokia tokia pažanga ir atsėja kol kas dar nepateikė savo vertinimo, ar e, per 12 mėnesių buvo pasiekta tinkama pažanga iš Japonijos pusės, bet mes tikrai labai vertiname visas pastangas, kurias deda ir komisija, E, pažiūrės, presdama oro pagalvių klausimą, e, bandydama įtikinti Japoniją laikytis tų įsipareigojimų, kuriuos ji prisijėmė. Aš teisingai suprantu, kad jūs esate iš esmės optimistiškai nusiteikę, e, realistiškai optimistiškai. Pone Travelio, Europos farmacininkų uh, asociacija. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Mūsų organizacijos vardu noriu padėkoti už galimybę kreiptis į jūsų komitetą ir dalyvauti šiame posėdėje bei pristatyti Europos farmacijos pramonės požiūrį į <clears throat> vykstančias ES ir Japonijos dėrybas dėl laisvos priekybos sutarties. Norėčiau visų pirma pristatyti mano, savo organizaciją. Jie, jie atstovauja šimtą tūkstančių įmonių, kurios dirba farmacijos srityje, e, jungia 33 nacionalinės asociacijas bei novatoriškas įmonės. E, jie atstovauja 700 tūkstančių darbuotojų ir taip pat netiesiogiai kuria daugybę darbo vietų. Mes, <clears throat> šis sektorius yra vienas iš tų, kurie prisidėjo prie e, ekonomikos kilimo 2012 Europos Sąjungoje ir e, tai yra viena iš daugiausiai inovatoriškų technologijų naudojanti pramonės šakų. Mes e, vidiname svarbu vaidmenį pasaulinėje farmacijos e, rinkoje ir mes esam trečia pagal, trečias pagal dydį sektorius. Todėl mums šis, šis sutartis, dėl kurios deramas, yra labai svarbi. Farmacijos pramoniai labai svarbu, e, svarbus yra Japonijos e, sektorius, Japonijos farmacijos sektorius, kuris yra aktyvus ir Tokijoje yra įkurta farmacijos e, įmonių platforma, kuri veikia jau keletą metų ir daugybė mūsų įmonių dalyvauja toje platform, tos platformos veikloje. Mes palaikome šį susitarimą, nes manome, kad jis atveria e, labai svarbių galimybių. Pristatysiu kai kurias iš jų. Manome, kad tai suartina mūsų rinkas ir gali e, užtikrinti daugiau e, galimybių pacientams ypač užtikrinti e, Europos ir Japonijos įmonių bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad Europos rinkas pasiektų naujoviški vaistai. Taip pat ta sutartis padėtų užtikrinti stabilę aplinką investicijoms į farmacijos įmonės, užtikrinant e, greitą investicijų gražą. E, Taip pat e, ta sutartis skatins teisės nuostatų suderinamumą ir e, taip pat e, paragins, paskatins šalinti kliūtis egzistuojančias pasaulinėje farmacijos prekyboje. Mes Japonijoje bendradarbiaujame per daugia šalę per daugia šalį susitarimą tarptautinės organizacijos veikiančios šioje srityje rėmose. Taigi ši sutartis tikrai pasiūlytų e, daug pacientams ir laisvosios priekybos sutartis taptų galimybę paskatinti progresą, užtikrinant teisės aktų sudarinamumą. Norėčiau pristatyti konkrečius pavyzdžius, ko mūsų asociacija pageidautų šioje sutartyje. Visų pirma, gerosios, e, pažangiosios gamybos veiklos e, abipusio pripažinimo nuostatos. E, Europos Sąjungoje tokios nuostatos galioja taip pat ir tokiems gaminiams kaip vakcinoms. Manome, kad tokios nuostatos e, užtikrins, <coughs> kad nebūtų bereikalingai atliekami tyrimai ir testavimas. Mes norime užtikrinti geresnį reglamentų sudarinamumą susiderinti reglamentus, kad būtų galima derinti politikos nuostatas ir taip užpildytume spragą, kur egzistuoja vak, vak, vakcinų rinkoje šiuo metu ir pasiūlytumėme daugybę vakcinų Japonijos pacientams, ypač tų, kurios jau ilgą laiką yra prieinamos Europoje. Taip pat norime, kad būtų susitata dėl priedo, dėl farmacijos gaminių, kad taip pat manome, kad būtina užtikrinti didžiausiai manomą skaidrumą. Manome, kad šioje laisvos priekybos sutartyje turėtų būti užtikrinta intelektinės nusavybės apsauga ir taip pat užtikrinti, kad dabartinės ir ateities sistemos atitiktų intelektinės nusavybės apsaugos principus. Kaip jau pastebėta, mūsų pramonė palaikė šias darybas nuo pat pradžios ir mes manome, mes manome kad mums naudinga e, kad šis sutartis būtų sudaryta. Mes tikrai išvelgėme jos naudą. Tai tam pritarė ir kitos e, pramonės, kitų pramonės sektorių atstovais, atstovai. Ta patvirtino 2013 lapkričio mėnesį paskelbtas pareiškimas ir daugybė priekybos įmonių akcentavo, kad ši priekybos, laisvos priekybos sutartis būtų tikrai pageidautina. Suprantame, kad dėrybos yra sudėtingos. Taip pat manome, kad buvo atliktas labai geras parengiamasis darbas, buvo įvertintas uh, sutarties, galimos sutarties mastas, mes džiaugiamės iki šiol pasiektą pažangą ir manome, kad pasiekta neblogos pažangos, pavyzdžiui, dėl nuostatų, dėl klinikinių tyrimų, taip pat dėl Japonijos nuostatų, Japonija galiojančių teisės aktų nuostatų suderinimo su, su ES teisės nuostatais, tačiau kai kuriuose sitise pasiekta ribota pažanga. Pavyzdžiui, vakcinų e, rinkos užpildymas, tačiau matome, kad daromi žingsniai tinkama kryptimi ir mes esame suinteresuoti, kad jie toliau būtų daromi ir norime, kad dėrybos ir toliau judėtų priekin. Politinis vertinimas, kuris bus padarytas vėliau, praėjus vieneriems dėrybų metams, mūsų nuomonė atveria labai didelę galimybę įtvirtinti pasiektą pažangą ir taip pat prisimti politinius įsipareigojimus, sudarant tokią visą, e, visą pusišką laisvos prekybos sutartį ir noriu padėkoti už mums sutiktą galimybę dalyvauti šiame posėdėje. Atrodo, kad prognozijas yra teigiamos. Taip, mes esame pozityviai nusiteikę ir manome, kad darybose galime pasiekti neblogų rezultatų. E, kai kas sako, kad kai kur yra e, tos pažangos, pažanga pasiekiama taip greitai, bet mes esame pasirengę dirbti toliau mes pasižymėsime tai ir dabar suteiksiu žodį reakcijai ne tik į svečių pastabas, bet ir e, svečių nuomonę ir e, sureaguos Antonio Barenti, kuris yra komisijos atstovas vyriausiasis darybininkas. Vėliau jisai pasisakys, o dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Kazak, jis, jis, jis yra mm, nuolatinės stebėsnios grupės vadovas. Prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos, kaip mes e, žinome, artėja laikas, kai vertinsime mm, mūsų dėrybas su Japonija dėl laisvosios priekybos susitarimo. Atėjo laikas mums pasiekti pažangos. E, nes jau penktas darybinis etapas e, vyksta ir Briuselėje, ir Japonijoje. Šiandien mūsų tikslai yra. Mūsų tikslas yra nustatyti Europos parlamento poziciją dėl šių dėrybų. Kaip žinia, praėjusiu metu spalio 25 dieną Europos parlamentas išreiškė savo pritarimą dėl dėrybų pradžios. Dėl to Europos Europos Sąjungai iš tikrųjų yra svarbu pagilinti savo ekonominius priekybinius santykius su Japonija. Mane tikrai e, labai e, džiugina pasiekti rezultatai. Ir jais džiaugiasi, yra, jais džiaugiasi abi pusės ir mes matome, kad rezultatai yra tikrai žingsnis į priekį, tą esame pažymėję. Taip pat esame sakę, kad šių įsipareigojimų gyvenimas yra esminės svarbos Ir mes turime, kaip e, galima greičiau, dirbti toliau. Europos parlamentas taip pat yra akcentavęs, kad peržiūros nuostata turi būti aktyvuota per metus nuo darybų pradžios. Ir mes prašome, kad per peržiūrą būtų įvertinta, ar Japonija uh, užsitikrino, uh, pasiekė gerų rezultatų dėl priemonių plano, netarifinių barjerų mažinimo, ypač tų, kurie susijęs su automobilių E, ir kita esminė pramonė ES taip pat dėl viešų pirkimų procedūrų, geležinkelių, miestų transporto srityje. Mes e, buvome sutarę dėl tų dalykų apriepties nustatymo e, savo darbuose, darybose. Ir jeigu bus įvertinta sąžiningai dabartinė padėtis, kaip įgyvendinami priemonių planai, e, tai bus geras dalykas ir jie turi atsispindėti peržiūroje. Automobilių cheminės, techninės, maisto, e, medicinos, farmacijos, statybos, geležinkelio sektoriai, tai turi atsispindėti peržiūroje. Bet to mes prašome, kad e, dėrybos apimtų ir geresnės galimybės patekti į rinką, ginčių sprendimo mechanizmą, abipusės apsaugos priemonės, sanitarnės, fitosanitarnės priemonės, geografinį nuorodų pripažinimą, taip pat tvaraus vystimosi skyrių ir išsamų skyrių apie investicijas. Aš nemanau vis tik tai, kad mes turėtume galvoti tik tai į. Uh, atgalinio vaizdo veidrodėlį. Mes turėtume vertinti visą situaciją, turėtume žiūrėti į visus poslinkius, kurie e, įvyko nuo dėrybų pradžios. Per ateinančias savaitės aš ketinu kartu su stebėsienos grupės nariais, komisija ir su interesuotais asmenimis susitikti, aptarti e, visus klausimus, kad galėtume suformuoti savo poziciją dėl dabartinės dėrybų būklės. Kadangi artėja parlamento kadencija ir e, kadangi mes vargu ar turėsime e, rezultatus lemio penktojo darybų raundo iki kadencijos pabaigos, mes e, norime, kad mūsų apmąstymų rezultatai būtų suformuluoti pasiūlyme dėl rezoliucijos pačioje e, mūsų kadencijos pabaigoje. Aš esu labai laimingas, kad turime galimybę šiandieną pradėti mūsų uh, pamastymus, apmastymus dėl šių esminės svarbos darybų, kad galime keistis nuomonėmis su uh, kai kuriais iš pagrindinių suinteresuotų asmenų. Manau, kad tai labai padės mūsų darbui ir nuoširdžiai manau, kad pavyks mums uh, baigti darbus pačioje balandžio pradžioje ir Aišku, mes turime nepamiršti, kad iki šiol pasiekta netiek daug pažangos, bet esu optimistas ir e, realistas. E, manau, kad e, suinteresuoti asmenys padės taip pat komisijai dirbti ir ji galės susitinti pažangą darybose per ateinantį E, raundą, kad turės pakankamai paskatų komisija veikti, bet komisija vis tik tai turi būti stumiama, neveikia jinai tik vien paskatų dėka. Išklausykime kitų nuolatinio stebėsenos komiteto narių, šešėlinių pranešėjų, pirmasis Jaroslavas Valensa, EPP atstovas. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti komisijai klausimą. Prieš keletą mėnesių, konkrečiai prieš keturis mėnesius matėme pozityvių signalų viešųjų pirkimų e, dėrybose, ypač geležinkelių sektoriuje. Noriu paklausti, ar tai yra sisteminis pokytis, ar buvo kažkoks vienkartinis susitarimas. Norėčiau, kad patikslintumėte šitą dėl viešųjų pirkimų ir pažangos darybose. Dėkuoju. Toliau. Aš, nes esu socialistų frakcijos šešėlinis pranešėjas, dabar aš klausiu ne kaip pirmininkas komiteto, bet kaip narys. Taip pat manau, kad e, darome pažangą Tačiau e, komisija mato visą vaizdą. Mūsų e, terminas peržiūros artėja. Buvo daug e, įsipareigojimų ir iš Japonijos pusės. Tai kokia komisijos išvada? Ar Japonija vykdo savo įsipareigojimus? Ir ar peržiūra bus pozityvi? Antras klausimas. E, e, Japonų e, parlamentas yra nusprendęs, kad priėmė specialius sprendimus dėl žemės ūkio produktų ir tai yra tarsi raudona linija dėl prekybos atvėrimo. Produktai susijęs yra jautiena, keuliena, pieno produktai, ryžiai, kviečiai, miežiai, cukrus ir krakmolas. Tai yra 90 procentų, sakyčiau, žemės ūkio produktų Japonijoje. E, ką komisija gali pasakyti? Ar tai galėtų neigiamai paveikti dėrybas šiuo etapu? Ar komisija mano, kad galima bus e, kažkaip pakoreguoti viską? Ir e, tokį klausimą norėjau pateikti komisijai. Dar kitas dalykas platesnis dėl Japonijos dalyvavimo e, TTIP dėrybose. Jie derasi su mumis ir e, prisijungė prisijungti prie TTIP dėrybų, bet tai buvo padaryta gana vėlai ir jau e, nebegalima paveikti, pakeisti to, dėl ko buvo e, susitarta per, e, per dėrybas tarp JAV ir kitų ramio vandenino partnerių. Mm, nes labai plačios darybos dėl laisvosios priekybos vyksta. Kas, e, kokias pasiekmes tai galėtų turėti konkrečiai Japonijos prisijungimas prie TTIP? ir ar tai galėtų kaip nors e, paveikti jų įsipareigojimus dėrybose su mumis. Pavyzdžiui, ar reikės, galbūt teks daryti pasirinkimą jiems tarp įvairių galimybių. Galiausiai jie taip pat E, yra pasirengę sudaryti trišalius susitarimus tarpusavyje tarp Kinijos, e, su Kinija ir Pietų Koreja. Koks poveikis galėtų būti tų sutarimų? Nes e, prekybos ryšiai tarp tų šalių yra ir šiaip labai atviri, glaudus ir dar galėtų sutarimai pagilinti juos. ir integracija tarptų trijų šalių e, pa, e, suintensyvėtų. Kokios gali būti pasiekmės? Koks, kaip pavyzdžiui, tai gali atsiliepti mūsų prekybos ir investicijų susitarimui? Mums reikia galvoti apie platesnį kontekstą ir manau, kad komisija turi informacijos ir galbūt galėtų pasidalyti su mumis savo išvadomis. Toliau kitas šešėlis pranešėjas. Nematau ECR atstovos. ECR atstovo nematau, toliau Helmut Scholz Gue. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti už uh, e, šiuos labai konkrečius pasisakymus iš pramonės atstovų, pramonės ryčių, kurioms tas susitarimas turės labai didelės įtakos. Ir norėčiau dar paminėti porą platesnių, tris platesnius aspektukus. Man būtų įdomu išklausyti komisijos, kaip dabar yra su viešųjų pirkimų sektoriumi girdėjome, kad yra tam tikros e, ribotos pažangos, nėra pakankamai proveržio, kokia ateitis tas sektorius, kokios yra problemos, kokios yra pozicijos ir e, paslaugų klausimas. Būtų man įdomu sužinoti, ar deramasi dėl finansinio sektoriaus paslaugų, finansų rinkų kontrolės. Tai labai svarbus dalykas abiems pusėms dabartinėje situacijoje. E, ypač e, kovojant su krize tiek ES, tiek Japonijoje. Ar kalbama apie reguliavimo sistemą, bankų sektoriui, finansų sektoriui. Ar tas sektorius e, pateks į susitarimą? Kitas klausimas. TTIP. Konkrečiai man įdomu diskusijos po to, kai Japonija paskelbė, kad yra pasirengusi prisijungti ir prisijungusi jau yra prie darybų dėl TTIP. Procesas darybų dabar sulėtėjo, nes yra labai daug plačių problemų ir kokie yra ryšiai tarp Japonijos ir Kinijos, nes Kinija yra taip pat paskelbusi, kad jai gali būti irgi įdomu prisijungti e, tam tikrą prasme prie TTIP dėrybų. Ir trečias klausimas. Mes E, pradedame darybas dėl ES investic... E, Kinijos investicijų sutarties ir kaip apie investicijų skyrių su Japonija, kaip e, per darybas bus aptariamas tas skyrius ir kokie numatyti ginčių sprendimo mechanizmai darybose. Ačiū. Labai ačiū. Galiausiai E, ponas e, Viljamas Dartmutas, FD. Norėčiau paklausti e, dviejų užsienio klausimų, gal negalėsite atsakyti man iš karto, bet tada norėčiau raštiško atsakymo. Ar uh, egzistuoja kadangi yra e, Šveicarijos ir Japonijos prekybos sutarimas ir norėčiau paklausti jūsų, kokios nuostatos tame susitarime yra nepriimtinos Europos Sąjungos darybininkams. Toks mano pirmas klausimas. Antras klausimas dėl to paties dalyko. Kokios nuostatos Šveicarijos-Japonijos prekybos susitarime darybininkų ES nuomonė turėtų būti pagerintos. Jeigu negalėtumėte dabar man sakyti, gal raštu galėsite. Ar mes su Šveicarija konkuruojame? Ar tikrai? Ar Šveicarija yra mūsų kažkoks atskaitos taškas, rodiklis, galvant apie naujausius įvykius, tai netrodo, kad taip būtų, turėtų būti. Komisija. Antonio Parenti, jums skirta daug klausimų, prašom. Ačiū pirmininkė. Be abejo, tikrai esu patenkintas tokiais teigiamais atsiliepimais iš susijusių pusių, iš taip pat džiugina ir tai, ką pasakė pranešėjas ponas Kazak. Uh, Manau, kad tai iš tikrųjų e, patvirtina komisijos pastangas glaudžiai bendradarbiauti su visomis susijusiomis pusėmis ir su Europos parlamentu, ne vien tik tais informacijos rytyje, bet ir prioritetų žvalgybinės informacijos rytyje. Tikrai, kaip buvo pasakyta, e, per šiuos pirmus metus buvo pasiekta pažangos ir uh, ji tikrai yra įspūdinga, e, turint omeny mūsų priekybinius santykius Japonija prieš e, pradedančias dėrybas. Na, tai nereiškia, kad mes esame patenkinti dabartinę situaciją ir kad dėrybos jau baigtos, tikrai ne. Mes teigiamai vertiname e, pirmų metų peržiūros rezultatus Japonija akivaizdžiai yra padariusi pažangą, dėjo daug pastangų įgyvendindama savo įsipareigojimus. Mes tikrai pripažįstame Japonijos pastangas. Japonija ir toliau turėtų vykdyti savo įsipareigojimus, kai ir ar, ar kai mes pradėsime e, antrą darybinį etapą. Taigi per šiuos e, pirmus metus abi pusės dėjo tikrai daug pastangų diskutuodamos ir dėl to ir, ir beje dar yra tikrai nemažai klausimų, kurie nebuvo paliesti, yra e, tokių skyrių, E, e, dėl kurių mūsų laukia tikrai daug darbo. Pavyzdžiui, čia norėčiau paminėti tvaraus vystimosi klausimą. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Norėtumėm jiems skirti daugiau dėmesio ir norėtumėm čia gauti, pasiekti geresnių rezultatų. E, peržiūra, kuri prasidės po penkto darybinio etapo, bus pradėta uh, Tokijoje balandžio mėnesį. Ir kaip sakė ponas Kazak, tikrai mes uh, norėsime aiškios situacijos dėl įsipareigojimų vykdymo. Taip pat mes atliksime bendrą dėrybų įvertinimą E, nagrinėsime įvairius elementus, pavyzdžiui, prieigos e, prie rinkos elementą. E, Japonija taiko mažesnius muitus kai kuriems produktams, bet tikrai ir didesnius muitus kai kuriems europiniams produktams. Mes su nekantrumu laukiame bendradarbiavimo parlamento ir ponų Kazak tam, kad padėtumėm parlamentui suformuoti savo poziciją. Dabar perėsiu prie tų klausimų, kurie buvo pateikti. Buvo nemažai klausimų dėl viešųjų pirkimų. Na, tikrai nepaslaptis, kad tai yra vienas iš sudėtingiausių klausimų, dėl kurių derame su Japonija. Ir čia įvyko tam tikras poslunkis. Dėrybos labai sudėtingos, visų pirma, dėl e, viešųjų pirkimų struktūros. Apie tai irgi buvo kalbėta. Japonija. Japonija yra trys de facto monopolistinės įmonės, bendrovės. Bet mes pastebėjome, kad japonai deda tikrai daug pastangų, labai stengiasi vadovauti skaidrumo principu. Taip pat yra toms įmonėms numatytos ir tam tikros taisyklės. Na, kol kas dar negalime įvertinti visko. Mūsų laukia daug darbo e, nuo dabar iki kito peržiūros laikotarpio. Toliau e, vadinamieji jautrus žemės ūkio produktai. Jie buvo įvardinti. Ir iš tikrųjų šie produktai yra labai svarbus Europos Sąjungai. Na, bet ne visi, tarkim, e, Europos Sąjunga nėra e, didžiulis ryšių eksportuotas, mes daugiau informuo, e, eksportuojame, e, tarkim, jautienos ar kiaulienos. Apie tai dar kalbėsime su Japonija, bandysime išsiaiškinti, kokie klausimai Japonija yra patys jautriausi. E, man e, labiausiai norėtųsi e, didesnio lankstumo iš Japonijos pusės tam, kad būtų rastas ir ES tinkamas sprendimas. Ta sakydamas, negaliu tvirtinti, kad e, neigiamai prasidės dėrybos dėl TTIP, bet tos paminėtos produktų kategorijos vis dėlto bus svarbios, kai vyks dėrybos dėl TTIP. Yra e, tokių šalių, kurios gali tikrai daugiau eksportuoti tokių produktų. Kažkurio metu Japonijai teks rasti sprendimą dėl šių produktų ir tame kontekste. O dabar noriu pereiti prie TTIP dalyvavimo, TTIP, TTIP ir kokias pasiekmes tai gali turėti Europos Sąjungai. Mes Manome, kad abi dvi šios darybos tarsi papildo viena kitą. Jų tikslai yra skirtingi. Aišku, yra ir tokių sričių, kur gali kilti problemų. galbūt mūsų eksporto struktūra yra tikrai netokia kaip JAV, Kanados ar Zelandijos, Naujosios Zelandijos. Uh, mes esame stipresnėje pozicijoje e, eksportuodami perdirbtų žemės ūkio produktus. Na, ko gero, vienintelės rytis, kur aš išvelgiu problemų, tai yra geografinių nuorodų sritis ir čia mes vadovavomės visai kitokią filosofiją e, viena vertus yra ES, kita vertus yra visos kitos TTIP šalis ir mūsų pozicijos labai skiriasi. Japonija ko puikiausiai tai supranta. Jeigu Japonija norėtų liberalizuoti savo žemės ūkio e, sektorių, ji turėtų išnagrinėti mūsų sistemą, ypač dėl geografinių nuorodų. Mes glaudžiai bendradarbiavome su Japonija tam, kad Japonija galėtų su mumis geriau dėrėtis, taip pat ir dėl TTIP. Dabar dėl dvišalių susitarimų pavyzdžiui, su Koreja ir Kinija. Ko gero, čia mes savo turime užduoti štai kokį klausimą, ar beje nežinau, kaip jį atsakyti. E, koks bus šių darybų gylis? E, kokios apimties jos bus? E, kiek bus liberalizuota priekyba ir kokiamis prekiamis? Na, aš nežinau, ar šie susitarimai bus tokie ambicingi, dėl kurių mes deramės ar, pažiūrėjau, TTIP. Bet be abejo, tai reikš didesnė integracija tame regione. Visiškai neseniai e, įmonė BASF visiškai neseniai pareiškė, kad ji norėtų įkurti Japonijoje tyrimų centrą visam e, regionui ir mums tai irgi palengvintų darbą. Be abejo, tai palengvins e, e, galimybės ir mūsų įmonėms e, vis stiprėjančiame Azijos regione. Mes dabar su Japonija kalbame ir apie harmonizavimą teisės aktų srityje. Tikrai tai nėra pats paprasčiausias klausimas, bet Japonija čia dar turi apie ką pamastyti. Ir manau, kad e, čia galėsime tęsti darbus tik tada, tik tuomet, jeigu pajudės į priekį dėrybos. Kokį poveikį tai padarys mūsų ryšiam su Kinija, nes tai gali sulėtinti TTIP? Aš norėčiau turėti atsakymą į tokį klausimą. Iš tikrųjų, egzistuoja galimybė, kad Kinija bandys išlošti laiko, bandys pasinaudoti tą reformų sistemą, kurią dabar įgyvendina. Ir ko gero, Kinė bandys sustiprinti dvišalis ryšius su įvairiamis šalimis, bet aš neižvelgiu didžiulio poveikio, kad tai turės kažkokio poveikio mūsų ryšiams su Kinija ar su Japonija. Japonija ko gero yra suinteresuota siekti tolimesnės pažangos su mumis. Uh, nes e, darybos dėl TTIP gali sulėtėti bent jau iki e, JAF rinkimo. Mes kažkurio metu ar ten penktam darybiniam etapui pateiksime savo pasiūlymus dėl investicijų. Uh, dėl investicijų skyriaus mechanizmo. Darybos e, dar tik tais prasideda. Taigi šiuo metu mes nagrinėjame įvairias galimybės, taip pat ir dėl investuotojų ginčių sprendimo mechanizmo. Ir galiausiai dėl dėl Šveicarijos ir Japonijos susitarimo. Na, iš esmės, tas susitarimas su Šveicarija yra svarbus, bet jis yra gana ribotas. Tame susitarime nėra įvairių sričių, kurios mums yra itin aktualios. Vis pirma, tai yra e, netarifiniai aspektai, paslaugos. Na, tikrai mes čia dar nesame labai smarkiai pastumėję prieki, mes nesame uh, E, išnagrinėję kiekvieno straipsnio. Mes e, esame sustelkę ties dėrybomis su Japonija, kur yra viena iš svarbiausių ekonomikos partnerių. Taigi tiek, ačiū. E, ačiū komisijai. Baigdamas šį keitimąsi nuomonėmis, norėčiau pasiklausti svečių. Uh, ir paklausti jų, ar jūs turite kokiu nors galutinių pastabų. Ponas Beršle. Ačiū pirmininkė. Noriu kai ką pasakyti. Jei laisvos, prekybo, laisvos prekybos sutartis yra ilgalaikis įsipareigojimas, todėl labai gerai paprastai po painėmių metų viskas atrodo labai gerai ir pozityvu. E, turime įvertinti, kokios bus tos laisvos priekybos sutarties pasiekmes. Ir bandydamas tai vertinti, negaliu nelyginti šios situacijos su Pietų Koreja. Ir norėčiau rekomenduoti dėrybininkams štai ką. E, jūs bandėte parengti uh, priedą dėl automobilių ir tai mums buvo nauding, naudingas, tačiau šiandien situacija yra labai sudėtinga. Da, esami tarifiniai barjerai nepanaikinti ir dar nauji bus patvirtinti, todėl dėrybose e, su Japonija labai prašytume to vengti, to bandyti išvengti, kad mums nes mes kiekvieną dieną sukame galvą tai, kaip išspręsti problemą su Pietų Koreja. Ar kainos kyla, ar, ar tos problemos auga? Korejietiški, iš vis automobiliai, kurių, kurie naudoja mažiau kūro, tampa vis po, po, populiaresni. 2007 išaugo mastai, apyvartos mastai, 86 tūkstančių, taigi tai yra labai dideli skaičiai. Tačiau tai įvyko pri, netgi prieš sudarant laisvos prekybos sutartį. Bet, na, nieko tokio, nežinau, kiek ilgai dar tokia situacija išliks. Tačiau tai susijęs su to, tuo faktu, kad e, tas e, priedas dėl automobilių pramonės išliks ir na, viskas priklausys nuo to, kaip jį interpretuosi, veikiausiai, kad tarifiniai barjerai taip pat išliks ir kad bus, e, dar atsiras nauji. Vokiet Tai Vokietijai pietų Korejoje sekasi labai neblogai šiandien. Manau, kad tokia situacija išliks ilgą laikį laikotarpį. Tačiau netarifiniai barjerai išliks ir visiems jie kenkia. Tai yra kliūtis prekybai ir dar pasirodys naujų barjerų. Ir atrodo, kad rengiamas naujas jų sąrašas. Niekas nėra tobula. Pone Travelio. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad esame pasirengę dirbti su ponu Kazak e, darbo grupėje, kuri vertins pasiektą pažangą. Ir noriu padėkoti komisijos atstovams už galimybę, už patiktą apžvalgą ir už pristatytus iššūkius. Norėčiau dar kartą pakartoti mūsų pasirengimą uh, dalyvauti ir prisidėti šių dėrybų eigoje. Ačiū. Galiausiai Metin Kazak užbaigti šį keitimąsi nuomonėmis. Man tikrai e, naudingas šis keitimasis nuomonėmis. Įdomu, kad mes visi esame suinteresuoti konkrečia apčiupiamą pažangą šiais opiais klausimais kuriuos vis dar svarstome su Japonija ir norim, pagidaujame, kad jie savo ruoštų taip pat e, pasiektų didesnės pažangos. Be bejonės negalime, gau, negalėsime gauti visko, ko pagidaujame, bet bent jau e, siekiame mus tenkinančio rezultato. Taip pat komisija turėtų pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis ir e, svertais, kad įtikintų, kad pabandytų įtikinti Japoniją sutikti su pasiūlymais ir aš kaip visada tikiuosi toliau bendradarbiauti su partneriais, su interesuotų e, organizacijų atstovais, kurių, kurie dirba e, stebėsenos grupėje ir parengti visa turima informacija parengta dokumenta iki šios kadencijos pabaigos. Ačiū. Tol, kit, kitą kartą balandžio mėnesį keisimės nuomonėmis su komisijos nariu Deguchtu ir tikimės šį dokumentą svarsyti iki kadencijos pabaigos. O komisijai visada siunčiama ta pati žinia ir pageidavimas. Būkite ryštingi ir e, labai džiaugtumėmės, jei pasiektumėte mums palankių ir naudingų rezultatų. 19. darbo tvarkės punktas. Padėtis susijusių su trišalėmis dėrybomis. Nė vieno iš pranešėjų nėra. Aš pats kai ką galiu pasakyti, nes aš dalyvau tose trišalėse dėrybose. Investuotojų ir valstybės e, ginčių sprendimo tvarka. Pra, pranešėjas šio klausimo yra Pavel Zaleski, tai susijęs su naujaja ES investicijų politika. Deja, neturiu jums gerų žinių šio klausimu. norėčiau paprašyti iš svečių, kurie iš, turi išeiti iš salės, padaryti tai ir kalbėtis išėjus iš salės. Taigi dėl ginčių sprendimo tvarkos e, gerų žinių nėra, parlamentas ir taryba išlieka visiškai e, skirtingų nuomonių, kaip ir pradžioje. Komisija parengė neoficialų dokumentą, kuris parlamento nuomonė būtų pagrindas tolesniam darbui, tačiau taryba mano kitaip ir atrodo, kad taryboje, tarybai nepavyksta susitarti dėl įgaliojimų suteikimo dėrėtis dėl šio dokumento ir šis, šio klausimo svarstymas ne, nesi, nebus užbaigtas iki mūsų kadencijos pabaigos, o gaila, nes e, siekdami e, užtikrinti ryštingą, tvirtą investicijų politiką mes tuo esame ypač suinteresuoti dėrybose su partneriais. Tačiau tarybai, taryba mano kitaip. Ir kitas neraminantis dalykas yra tai, kad komisija, žinau, taryba nepritarė parlamento ir komisijos nuomoniai dėl dėl bendrijos ir valstybių narių kompetencijų investicijų politikos srityje. Taigi, Lisabonos sutarties nuostatomos aiškinamos skirtingai ir man atrodo, kad tik teismas galės aiškiai pasakyti, kaip yra ir išspręsti šį klausimą. Įgyvendinimo užtikrinimo reglamentas, kaip žinote, buvo patvirtintas ir tai buvo sėkminga dėrybų su taryba baigtis. Komisija taip pat labai e, padėjo šiuo klausimu. Balsavome dėl šio reglamento šį rytą. Mums kaip tik stigo tokio teisės akto, nes be šio reglamento bendryjai tenka remtis ad hoc teikiamomis siekuros iniciatyvomis, kad patvirtintų priemonės kovai su komercinių teisių, prekybos teisių pažeidinėjimų pagal PPO taisyklės. Bangladešas tai, patvirtinome susitarimą ir šiuo klausimu, tai buvo ribotas apriepties teisės aktas nuostatų suderinimo e, reglamentas bet mūsų iniciatyva jis buvo patvirtintas. Patikėme tik keletą pakeitimo dėl paties reglamento turinio. Kita tema gyvendinimo nuostatų. Gyvendinimo nuostatų klausimas ir, ir susijusios problemos ir klausimai dar neiš, neišspręsti. Nėra priim, visiems priimtino interpretavimo. Kla, Saja rengia pranešimą šiuo klausimu, tai turėtų tapti mūsų Biblija. Tai e, pranešimas dėl įgyvendinimo ir deleguotojų teisės aktų, bet atrodo, kad ne visi kolegos dirba ties kituose komitetuose supranta, kaip svarbu vadovautis aiškiais kriterijais šiuo klausimu. Žinoma, komisija, su taryba tuo naudojasi. Ir bando viską, įvykius pakreipti savo palankion pusin, nes jai, jai palankesni įgyvendinimo teisės aktai nei deleguotai teisės aktai Taigi vyksta arši kova, nes taryba yra laikosi strategijos atgauti kai kurias galės ir, ir kompetencijas, kurias prarado su Lisabonos sutartimi. Žinoma, parlamentas negali savo leisti nuolatos pralaimėti šiuose kovose su taryba. Julijų Winkler e, rengė dar vieną pranešimą ir vakar baigėsi trišalis dialogas su taryba ir pasiekėme e, iš esmės priimtino kompromiso vėlgi deleguoti į teisės aktai ir gyvendinimo teisės aktai buvo svarbus. E, šis kompromisas reiškia, kad mums kai kuriais punktais nepavyko pasiekti to, ko norėjome, bet dėja tokia yra dėrybų esmė ir tenka daryti nuolaidas. Bendrais bruožais manau, kad mums sekasi neblogai. kad darbas vyksta ir gana nuosekliai ir noriu už tai padėkoti pranešėjams. pirmininkau visuose trišaliuose dialogo susitikimuose, bet žinoma atsakomybę už dėrybas prisima parlamento delegacija ir, prane, ir ypač pranešėjas. Ar kas nors nori ką nors pasakyti šiuo klausimu? E, siūlau visiems perskaityti SAIR pranešimą. 20 punktas stebėsenos e, grupių veikla Kinija. Helmut Scholz, ar jūs galite ką nors mums papasakoti? Prašau. Ačiū pirmininkė. E, šią savaitę įvyko devintasis šios grupės posėdis ir e, prekybos direktoratas paprašė mūsų trumpai suformuluoti nuomonę dėl, Kini, dėl darybų su Kinija, dėl investicijų sutarties pradžios. Europos Sąjunga labiausiai suinteresuota išlaikyti nuostata, kad investicijų galimybė būtų siejama su prieiga prie Kinijos rinkų. Kinija parodė susidomėjimą uh, E, gilintis, e, domėtis tokią galimybę, tačiau Kinija taip pat tikisi, kad ES bus pasirengusi atsižvelgti į Kinijos įmonių rinkas dirbančias Europos rinkose. Taigi, e, bendrai vertinant, tai svarbi tema. Taip pat įvyko platesnė diskusija dėl lūkesčių, politinio uh, pagrindo, taip pat patikos fondų įvyko tre, neseniai įvyko komu, Kinijos komunistų partijos trečioji plenarinė sesija ir joje, ir joje buvo paskelbta, kad jie yra suinteresuoti gilinti ekonominį bendradarbiavimą su Europos Sąjunga ir e, Kinija norėtų tapti e, viena iš Europos Sąjungos globaliniu prekybos partneriu. Ir Kinija mano, kad dvišalės sutartis pagerintų Kinijos galimybės būti, tapti potencialę pasaulinę prekybos partnerę kitoms šalims. Žinoma, tie nariai, kurie domisi išsamesnė informacija, galėtų pasidomėti stebėsenos grupės e, ataskaitą. Ačiū. Rimtui Šolcui noriu pasakyti, kad šios darybos yra nepaprastai svarbios, nes tai yra vien, pirma atskira e, tokia sutartis, e, dėl kurios deramės ir tai yra e, sutartis su Kinija. E, Kinija turės galimybę investuoti į Europos Sąjungą. E, pavyzdžiui, Graikijoje ir Portugalijoje. Ir mes turėsime galimybę pakliūti į Kinijos rinką, taigi atidžiai sėkime, kaip vyksta šis sutarimas dėl investicijų. Kolumbija ir Peru, pono David nėra, pono Langė nėra, Žoržas Kutaš e, dėl Merkosiur. Kolumbija ir Peru vyko stebėsienos grupės posėdis E, Kolumbijos Peru atstovai dalyvavo, ambasadoriai, ponė Ronkiliu ir ponas Ribera. Buvo kalbama apie tai, kaip įgyvendinamas laisvosios prieigos sutarimas tomis dviem šalimis, komis, mūsų komitetas nusintė delegaciją ko mėnesį abi šalis, taip pat vertino padėti ši delegacija vietoje Ir galiu priminti Jums, kad šis susitarimas buvo pirmas, kai parlamentas e, nusprendė iš partnerių pareikalauti, kad būtų parengtas priemonių planas dėl darbo klausimų prieš suteikdamas pritarimą šiam susitarimui. Mes dabar turime stebėti šį e, sustarimą ir taip pat stebėti, kaip laikomasi priemonių plano, kaip yra dėgiamas būtinos sąlygos, kurios išdėstos oficialiame dokumente patvirtintame abiejų šalių. Tai yra įsipareigojimai tiesiai Europos parlamentui, ne tik Europos Sąjungai. Ir Labai svarbu pasakyti, kad tai nėra kažkoks tik tai popierius, bet ir konkretus įsipareigojimai, kurie turi būti įgyvendinti. Manau, kad mūsų delegacija į Kolumbiją ir e, Peru akcentuoja svarbą šių dalykų e, Ekvadoras, Helmutas Šolcas šią savaitę stebėsenos grupė susitikimas sutiko mes e, generalinio e, prekybos direktorato e, atstovų išklausėme informacijos apie tai, kas yra akcentuojama dėrybose. Deramasi ne išsamei dėl sutarties dabar, bet galvojama, kaip patvirtinti tam tikrus skyrius daugia šalio prekybos susitarimo, dėl kurio sutarytas su, pavyzdžiui, Kolumbija ir Peru. Ir galbūt atverti tai kitoms šalims. Ekvadoras gruodį nusprendė atnaujinti dėrybas. E, pirmas raundas dėrybų vyko sausį. Keturios darbo grupės dėl patekimo į rinką paslaugoms, viešųjų pirkimų, geografinių nuorodų e, buvo sudarytos ir mes, a, dirbo ir mes a, e, tikrai įdomiai pasikalbėjome, kalbėjome apie poveikį dėrybų ekonominį realybę Ekvadore ir galbūt kitoms šalims, kadangi mes turime e, galvoti apie bananų importą, eksportą ir atitinkamas šalis taip pat turime kelti klausimą, pramonė, apie pramonės sektorių, kokiais produktais turi būti keičiamasi. Ir manau, kad pasikeitus nuomonėmis tapo aišku, kad e, mes turime sulaukti informacijos apie antrąjį etapą darybų. Kol kas data nėra dar nustatyta. E, Stebėsiams grupė taip pat pateiks rekomendacijas naujam parlamentui tęsti darbą ir socialiniai, ekologiniai klausimai, žmogaus teisų klausimai labai svarbus darybose turėtų būti. Pasakykite man, ar tai bus atskiras e, laisvosios prekybos sustarimas, ar mes reikalaujame, kad e, e, būtų Kolumbijos ir Peru E, susitarimas e, taikomas Ekvadorui. Ekvadoras aiškiai sakė, kad nori tokios. Komisija pasakė, kad Ekvadorui reikia sutarties atskiros, bet darybos nebus paprastos, nes yra tam tikrų priežasčių, dėl ko jie pastraukė 2009 metais ekonominė socialinė realybė Ekvadore e, riboja E, judėjimo laisvę dėrybose. Ir aš pasakyčiau, kaip pranešėjas dėl prekybos santykių su šia šalimi, kad ES turi labai atidžiai pasižiūrėti į tai, ko mes prašome, ką siūlome ir ar galime būti lankstus. Ir reikėtų atsakyti šį klausimą, galvant apie ekvatorą. Ačiū, Helmutai. E, Džordžas Kutaš, Merkosiur. Ar kokiu nors pozityvių žinių turite? Labai trumpai, pirmininkė, aš negaliu pasakyti, ar to žinios geros ar blogos, bet turite. Dabar deramės dėl jau 15 metų. Mes e, planavome turėti tokią mm, stebėsienos grupę, nes praeitą gruodį pernai norėjome aptarti jau darybas su Merkosur, bet tai neįvyko. Pagal paskutinės e, naujienas Merkosur nariai sutinka Karakase. Ir, kaip suprantu, jie atvyks kovo mėnesį ir pateiks savo pasiūlymus, kada tiksliai neaišku. Dar viena problema Dėl pirmininkavimo Merkosur turėtų Argentina perimti pirmininkavimą, bet e, Argentina yra daug problemų pateikti pateikiant savo pasiūlymus, tačiau mes turime kažkaip spręsti šią situaciją. Kaip supratau iš e, prekybos generalinio direktorato atstovo pono Jorgensen, nuomonėmis vis tiek bus e, keičiamas ir tikimės, kad mums pavyks aptarti svarbius dalykus ir pažiūrėkime, ar tai vyks kovo mėnesį ar ne. Dar kitas svarbus dalykas vasario pabaigoje. E, Europos Brazilijos aukščiausio lygos susitikimas vyks ir galbūt ten bus kalbama apie kai kuriuos dalykus bet e, Brazilija, Urugvajus ir Paragvajus ar jos galėtų eiti atskirai. Yra tokia galimybė. Komisija sakė, kad jeigu Argentina neprisijungs prie pasiūlymų, tai gal taip ir bus. Toliau Davidas Martinas Tailandas. 29 sausio turėjome sutikime, Frankas Prustas yra pranešėjas, aš, jis negalėjau dalyvauti, tai aš pirmininkavau. Komisija mus pristatė trečią darybų raundą, kaip žinote, politinė situacija Tailandė yra nepaprastai sudėtinga dabar. Girdėjau, kad e, Tailando vyriausias darybininkas dėl tos situacijos negalėjo atvykti, tačiau pasiekta pažangos diskusijose dėl tokių klausimų kaip kilmės taisyklės. E, E, prekybos supaprastinimas ir neginčytinų tam tikrų klausimų, bet e, e, tūno konservai, m, mm, farmakologinės prekės kelia dar daug problemų, ne, neišspręšti klausimą ir dabar kol kas dar ketvirtam e, etapui darybų nėra data nustatyta. E, E, tie dalykai labai svarbus tailandiečiams, nes jie dabar naudojasi bendrai preferencijų sistema, kuri baigėsi 15 metais ir tikriausiai e, dėrybos suaktyvės. Kitas dalykas, mes kalbėjome apie gydytojų be sienų e, ginčą dėl farmacijos, farmacijos rytyje ir vaistų mes suprantame, kad komisijai bus labai sunku e, rasti būdą e, patenkinti farmacijos pramonės e, ir kitus interesus dėl vaistų. Tailandas tikrai dabar išgyvena sudėtingą politinę situaciją. JAV aš esu nuolatinis pranešėjas, vadovauju stebėsinos grupiai Mes daug e, susirinkimų su, surengėme ir daug kalbėjome per paskutinį sausio 22 dieną. E, Miriam Sapira e, jav atstovė dalyvavo, po to jinai išvyko. Ji baigė savo pareigas eiti, e, ilga, ilgus metus dirbo SDR. Labai e, įdomiai pasikalbėjome. Dabar viskas susijęs su aukšto lygio susitikimu, kuriame dalyvaus komisijos narys Degucht, nes bus politiniai sprendimai priimti, bus vertinamas darybininkų darbas ir e, bus apsispręsta, kaip tęsis darybos jokių didelių surprizų, viskas vyksta pagal planą, pateikti yra pasiūlymai dėl patekimo į rinką, dėl prekiams Ir e, dėl mm, teisinių kliūčių paslaugoms prekiams šalinimo. Palaukime e, pono Degukto komunikato pranešimo. Kitą savaitę jisai pasisakys Vašingtone ir žiūrėkime. Taip pat e, bendraukime su prekybos direktoratu išgirsime naujausias žinias. Aš esu optimistiškai nusteikęs dėl išvadų ir galiu pasakyti, kad dėrybininkai turėtų e, gauti sustiprintus įgaliojimus dirbti toliau. Kaip jūs žinote, komisija nusprendė pradėti konsultacijas dėl investicijų skyriaus paralelių e, investicijų apsaugos mechanizmų į SDS, taip vadinamų, tai yra susijęs su arbitražu, ne teisminių ginčių nagrinėjimo keliu, bet dėl to kilo problemų, komisija nusprendė praeiti konsultacijas ir bus parengtas tekstas dėl šios e, skiriaus dalies. Konsultacijos e, bus skirtos ne tik visuomeniai, bet ir valstybėms narėms ir turėsime puikią galimybę, tai yra valstybės narės turės puikią galimybę institucijoms išsakyti savo nuomonę, tai yra komisijai, tarybai ir mums e, apie tai, ką jos galvoja apie tą ISDS. Vietnamas. Pranešė nėra, Aš žinau, kad vasaro 29 dieną įvyko grupės susitikimas. Buvo apsikeista nuomonėmis apie šeštą dėrybų etapą arba pasirengta septintam dėrybų etapui. Mano šaltinių duomenimis viskas čia vyksta labai sklandžiai e, judama tikrai tinkamų greičių ir, ko gero, darybos bus baigtos iki nustatytos galtinės datos. Toliau uh, Mahreb ir sutikiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Viskas vyksta gerai. E, netrukus bus uh, patvirtinta laisvos prekybos sutartis, jau įvyko keli raundai <clears throat> dėrybų ir vyks šiais metais. Mūsų grupė <clears throat> e, pasipsiavo keltą kartų, draugė su Deividu joje buvome, kalbėjome apie Mašreko ir Magrebo e, šalis, paskutinis posėdis įvyko gruodžio mėnesį ir jame beveik išskirtinai kalbėjome apie e, susitarimą dėl žemės ūkio ir geografinių nuorodų. Agrigė direktorato atstovai mums atsakė visus klausimus ir viskas vyksta puikiai. Paskaltas vienas e, sąrašas. E, ne, vis, ne visais atvejais dėrybos vyksta vienodai sėkmingai. Pavyzdžiui, e, užsitikrinsime 16 pavadinimų vyno pavadinimo apsaugą, kai tuo tarpu su, su, su Maroku, bet Marokė yra 20 tūkstančių pavadinimų. Taip pat argano lėjaus klausimų e, daug dėrėjomės. Marokas uždavė nemažai klausimų, kuriuos reiktų e, apsvarstyti. Marokas pagydauja, kad būtų ES apsaugoti Maroko geografinės kilmės nuorodos. Ir aš norėčiau, kad komisija bent jau tą klausimą peržiūrėtų, netmestų jo taip iš karto nieko nesvarstydama ir kad po kurio laiko pasakytų mums nuomonę, ar, tai, ar toks klausimas yra svarstytinas. Ar komisija jau nori kažkaip sureaguoti, ką nors pasakyti dėl Maroko. Marokas, šu, komisija neatmetė šio prašymo ir pažadėjo uh, jį apsvarstyti, daugiau jokių žinių. Dar vienas dalykas, kuris visada yra opus, ir, tačiau klaus, klaus, dar kol kas šis klausimas neiškilo, tai yra uh, vakarų Sahara ir jokių geografinių nuorodų vakarų Saharoje, kurias reiktų saugoti, nėra. Tai tiek būtų, iš esmės viskas vyksta puikiai. Uh, ir derantis dėl laisvos prekybos sutarties ir dėl geografinių kilmės nuorodų. Well. Mili kolegos, jau aptarėme visus įvykusius susitikimus nuo mūsų praėjusio posėdžio, ko gero aptarėme ir visas dėrybas, toliau mūsų stebėsenos grupės, ko gero buvo gera idėja jas įsteigti. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams Jie vadovavo tose stebėsenos grupėse, rinko informaciją susijusią su trečiosiomis šalimis. Be jų visi, e, visi veiksmai būtų buvę tikrai neįmanomi. Taigi mes e, mūsų komiteto posėdžiuose vis prie šių klausimų grįšime. Taip pat, aišku, ir komisija labai svariai prie visko prisidėjo. Kiek žinau, iš tikrųjų, kiek supratau, e, viskas juda teisinga linkme ir tai yra geros naujienos Europos Sąjungai. Na, tikrai, jeigu viskas ir toliau taip klostysis, tai tuomet ES situacija gerokai pagerės. Labai ačiū, daugiau nėra ką be pridurti. Kitas posėdis įvyks kovo 19-20 dienomis.